man džiungu pasisveikinti asmeniškai su panu Marais, panu Brons, su nariais, kurie atvyko į posėdį. Nenorėčiau bausti tų, kurie atvyko į posėdį laiku. Dėl darbo tvarkos, panas Brons, prašom. Yes. I thought that it would punctuate the silence while waiting for our colleagues to... Maniau, kad gal truputėlį tokia tylos pauzelę padarysime, kol kolegos e, susirinks, bet gal pasinaudosiu tuo ir pasisakysiu, kad dažnai e, būna per nelik daug žmonių, kurie nori pasisakyti. Tai tikrai nėra išmintingas planas toksai, kad pavyzdžiui, vietoj to, kad būtų konsoliduoti posėdžiai, kurie trunka bent dvi dienas, mes turime pusdienį. Pavyzdžiui, rugsėjo 17, pusdienį kokią 24 dieną, paskui dar pusdienį kokią dar kitą dieną, 30 ar kada. Ir m, mm, kartais būna tokie e, posėdžiai pavyzdžiai, kaip, pavyzdžiui, 7 ar 11 lakrūčio, kurie nustebina narius tokios datos ir iš tikrųjų tai neskatina narių dalyvauti tose posėdžiuose. Aš manau, kad iš tikrųjų, kad gal jeigu būtų galima suplanuoti tokius dalykus, būtų galima tada mm, išspręsti tą problemą, kad penelik daug narių nori pasakyti viename iš anksto suplanuotame posėdėje. Paaiškėjo, kad ne aš sugalvoju tokią mintį, kad jį yra. Na, iš tikrųjų, kodėl posėdžiai svedami į krūvą, tai gal labiau yra dėl logistinių priežasčių, bet, na, mes atsižvelgsime į jūsų pasiūlymą. Aš pasiūlyčiau abiem nariams tvirtinti darbo atvarkę su tokia mano pastaba, kad pastai, pabandysime kažkiek labiau kondensuoti tą mm, darbą, kad nebūtų taip, kad pusvalandį skiriam vienam klausimui, paskui pusvalandį darome pertrauką, paskui vėl sprendžiame kitą klausimą. Tiesiog sekretariatas dabar mm, pasistengs surinkti visus reikalingus narius į posėdį ir pasistengsime įveikti visus darbo tvarkės kaip, punktus kaip galima greičiau, kad posėdis baigtųsi anksčiau. Jeigu niekas neprieštarauja, tai tada laikome darbo tvarkę patvirtintą. Reikia dar keletą formalių klausimų išspręsti. Turiu perskaityti jums štai tokias rekomendacijas, kurias pateikė rekomenda... E, koordinatoriai e, dėl pranešėjų skirimų. Pane Jimenez Veseril dėl, e, turi būti paskirta pranešėja dėl direktyvos keičiančios pagrindų sprendimą 2004-757 dėl neteisėto priekybos narkotikais. Toliau ponia Andželylė, kaip nuomonės rengėja, renkti nuomonę moterų komiteto iniciatyva, mm, rengiamą pranešimą dėl smurto prieš moteris, toliau ponia Roitova, nuomonės rengėja, renkti nuomonę dėl 2012 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo Europos komisijos, pagrindinio teisų agentūros ir Europos narkotikų ir narkotikų manijos mm, stebėjimo centrų biudžeto vykdymo. Toliau ponia Matėjo Huliu būtų skiriama nuomonės rengėja renkti nuomonę dėl 2012 metų biudžeto vykdymo patvirtinimo. Čia įdu kalba Europos duomenų apsaugos tarnyba, Eurojusto, Europos prieglapščio paramos tarnyba, Frontex, Apollo, Europol. Taip pat būtų 2012 metų biudžeto vykdymo patvirtinimas Dėl ES e, agentūrų veiklos finansinio valdymo ir kontrolės, ar nėra prieštaraujančių? Ne, tai tada gerai, tą ir tvirtiname. Toliau nėra danų, suomių, maltiečių, kroatų kalbų vertimo, kad dėl to, kad yra toks išdėstymas, e, toks salės pasirinkimas. Aš pakviesiu pona Morajas dėl sezoninių darbuotojų informuoti mus apie tą susitarimą, kuris yra sudarytas dėl uh, sezoninių darbuotojų direktyvos. Prašom, Klodai. Aš, Sisilė, aš suprantu, kad nėra daug narių, bet praeitą antradienį taryba vis tik tai dauguma, kvalifikuota dauguma patvirtino sutarimą dėl sezoninių darbuotojų direktyvos. Uh, ką mes patvirtinome, aš norėčiau, kad protokole būtų išfiksuoti tos mano padėkos šešiliniams pranešėms, man atrodo, kad jų nėra posėdė, bet tiesiog aš norėčiau, kad bent į protokolą tai būtų įrašyta. Mm, turime tokį dabar tekstą dėl sezoninių darbuotojų direktyvos yra pirmas toks es tekstas, kur yra minimalus standartai dėl sezoninių darbuotojų, kurie gauna minimalius atlyginimus. Ir tai iš tikrųjų labai svarbi direktyva imigracijos rytyje. Tai visi tie, kas dirba tos lausimus, šešėliniai pranešėjai ir ypač uh, Jei leistumėt, kadangi nėra daugiau narių um, šiame posėdėje, tai tiesiog norėčiau dar padėkoti ir paminėti ir um, personalą, ir mano darbuotojus, ir frakcijos personalą. Aišku, aš suprantu, kad galbūt pagal protokolą taip nėra tinkama daryti, bet tiesiog naudojusi tą progą, kad nėra tiek daug narių, kad galiu ilgiau kalbėti ir padėkoti visiems, nes iš tikrųjų tai labai buvo svarbus darbas. Mes tengiamės mm, ir derinti tuos darbus, turint omenyje 14 lakučio, kad bus komitete tas lausimas. Ir iš tikrųjų visos frakcijos labai daug dirbo, nes tai labai jautrus klausimas, jautrus teisės aktas. Tai aš norėčiau padėkoti visiems iš visų frakcijų, tikrai buvo pasiektas didžiulis konsensusas. Ačiū dar kartą šešėliniams pranešėjams, kurių nėra čia, bet e, esu tikras, kad ta padėka bus jiems perduota. Ačiū visiems ir balsavimas primenu lapčio 14 dieną. Thank you for that. Then I will, uh... Ačiū. Toliau kokia yra situacija dėl daugiametės finansinės programos trilogo dėl vidaus reikalų skyriaus Spalio 17 dieną trečias bendras trilogas um, įvyko dėl daugiametės finansinės programos vidaus reikalų fondo ir tikrai po pozityvių pasikeitimų su teisingumo lėšomis, po tuo priimtinų kompromisų, kurie buvo suderinti dėl deleguotų ir gyvenančių aktų, dviejose teisingumo programose per trečią trilogą buvo galima teisės aktų leidėjams susitarti, kad būtų panašus scenarius dėl minimalių procentų konkrečiai ir dėl vidaus reikalų Um, reikalų lėšų, kad būtų galima surasti tikrai patenkinamą sprendimą dėl programavimo sprendimų nacionalinėms programoms ir komisijos programos. Tikrai, aš perskaičiau tai, ko suvokti neįmanoma. Nežinau, kur čia ta paslėpta kamera dabar. Taigi, pirmininkas, tai yra panas Lopes, išplatino pranešėjams pasiūlymą neformaliai gautą iš komisijos su pirmininkašis valstybės Panamas. Šiame pasiūlyme tačiau yra, būtų įmanomas nukrypimas nuo minimalių procentų, jeigu būtų paprastas pagrindimas iš valstybės narės atitinkamos pateiktos komisijai. Ir pirmininko nuomoje toks nukreipimas, tokia galimybė leidžianti nukrypti, nėra reikalinga minimalių procentų atveju. Ir jeigu būtų toks nukreipimas patvirtintas, tai reikėtų daugiau saugiklių dėl to, kada ir kaip būtų galima panaudoti tokį nukreipimą. Ir pirmininkas perdavė šią žinią atskiriams pranešėjams, paprašė jų daugiau um, informacijos apie jų pozicijas, kad būtų galima. Um, atitinkamuose dėrybinėse komandose rasti bendrą liniją dėl, dėl šio susitarimo, kuris yra labai svarbus ir jautrus. Toliau ketvirtas punktas, matau, kad kolega Ilčev atvyko. Mm, rugsėjo 18-20 dienomis biudžeto kontrolės komitetas nusinti delegaciją į Bulgariją ir pasienio regioną tarp Bulgarijos, Turkijos ir Graikijos. Didžiausias komiteto delegacijos dėmesys buvo sutelktas į cigarečių kontrabandą ir jos poveikį pajamoms e, surinkamos jas biudžetą. Į delegacijų taip pat e, lankėsi ir įvairiose pasienos perėjimo punktuose. Pabėgėlių centre Lybė komitetas buvo pakviestas prisijungti, buvo vienas narys iš Lybė, su vienu nariu iš, iš Lybės komiteto. Uh, kadangi buvo susitikimai taip pat ir su ministerija ir ponas Ilčev, būtent buvo tas narys, jis dalyvavo delegacijos e, tose vizituose lybė vardu ir suteikiu jam žodį, kad jis pristatytų mums situaciją dėl šios delegacijos vizito. Mas Mulder nedalyvavo, bet gal jis prisijungs prie diskusijų, kadangi jis yra ir lybė, ir biudžeto kontrolės komiteto narys. Tai galbūt jis irgi norės kažką pridurti. Tai ponai čia bus teikia žodį. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pradėti nuo to, kad labai džiaugiuosi tuo, kaip yra vadovaujama komitetui. Taip pat man labai patinka komiteto pirmininkas panas Agilar. Aš prisijungiu prie delegacijos e, kaip Libė komiteto pakaitinis narys ir, kaip jūs minėjote, tai buvo biudžeto kontrolės komiteto delegacija, tačiau tas vizitas buvo labai svarbus, labai įdomus, nes. E, Ši misija buvo suorganizuota ypatingų laikų, E, kai prasidėjo diskusijas dėl migrantų kertančių e, Bulgarijos sieną ir tikrai buvo labai įdomu pamatyti, kaip tokiame kontekste, tokioje realybėje, vykstant tokiems įvykiams, visos kitos sistemos ir posistemės funkcionuoja. Na ir delegacija išsiaiškino, e, kas buvo atlikta, kalbant apie investicijas, instaliacijas, taip pat įrangą, e, personalo mokymus. Tikrai labai pozityvūs rezultatai ir galima jais pasidžiaugti. Tačiau kalbant apie naująją padėtį, tikrai nemažai susirūpinimo kyla, nes kalbant apie tai, su kuo susidurėme e, šiuo laikotarpiu, tai tai yra nuo rugsėjo pabaigos, tai yra augantis migrantų srautai ir labai daug žmonių bando kirsti Turkijos Bulgarijos sieną bei įsikurti Bulgarijos teritorijoje. Na ir e, valdžios pareigūnai, kurie bando spręsti šią problemą, tikrai susiduria su daug sunkumų, nes e, kalbant apie imigrantus, jų srautai yra labai dideli ir jų yra trys pagrindinės grupės. Viena grupė, kuri teigia, atvykstantį iš Sirijos, neturi dokumentų, tad tikrai labai sudėtingos procedūros, bandant identifikuoti tos e, asmenis ir išpildyti jų prašymą suteikti prieglopsti, tad tikrai visas procesas vyksta gana ilgai. Na ir kalbant apie e, visų procedūrų įvykdymą, kalbant apie tokius asmenis, siekiama, kad tai truktų ne ilgiau kaip 3-4 dienas. Dabar antra migrantų grupė - visiškai neidentifikuoti žmonės, neturintys jokių asmens dokumentų. Kai kurie iš jų pateikia sąmoningai melagingą informaciją apie tai, iš kokių šalių jie yra kilę ir atvykę. Na ir jie tiesiog neretai yra laikomi žmonėmis, kurie turi neaiškę e, praeitį arba netgi nusikalstamą e, praeitį. Ir neretai tie žmonės yra išsiunčiami iš šalies. Na ir trečioji grupė, e, tai daugiausia asmenys iš Šiaurės Afrikos šalių, tai yra pabėgėliai ir tikrai labai daug pabėgėlių yra iš Pakistano, Irako, Afganistano. Na ir Bulgarija yra valstybė, kuri turi labai mažai patirties sprendžiant tokias problemas. Bet tikrai Bulgarijos vyriausybė stengiasi iš paskutiniųjų e, padėti tiems žmonėms, e, e, suteikti jiems pastogę, rūbų, maisto, taip pat medicininę priežiūrą, tačiau procesas tikrai sudėtingas. 75 procentai tų, kurie teigia, esantis atvykėliai iš Sirijos ar iš Turkijos yra moteris bei vaikai. Ir tikrai labai nemaža dalis atvykusių vaikų yra nelydimi suaugusiojo. Ir tai yra labai keista. Nes jeigu tuos vaikus lydėtų suaugusieji, ar jie priklausytų migrantų grupėms, e, kertant Turkiją, kur yra tikrai labai didelė šalis, tenka nukeliauti pusantro tūkstančio kilometrų ar net du tūkstančius kilometrų nuo Hatai iš rytinės provincijos, kur yra įsisteigusios stovyklos, iki Bulgarijos, Turkijos sienos. Na ir kirtus tą sieną, didelės grupės tokių vaikų, kaip paaiškėja, e, nėra lydimo saugusiųjų. Na, taip pat kyla problemų ir dėl kalbos barjero, nes tie pabėgėliai kalba kalbomis, kurios nėra žinomos e, tame pusėsalyje e, ir e, jie nekalba turkiškai, jie kalba ypatingais kažkokiais dialektais, kažkokiamis egzotiškomis kalbomis, tad neretai valdžios institucijos nėra pasirengusios apklausti tos žmonės dėl kylančio kalbos barjero. Na ir Turime žinių, kad Bulgarijos vyriausybė parengė veiksmų plano projektą. Jis turėtų būti e, parengtas ir įgyvendintas per šešerius, atsiprašau, per šešis artimiausius mėnesius ir ten yra numatyti įvairūs tikslai, tačiau kai kurie iš jų yra gana neapibriežti. E, mm, ir kalbant apie visuomenės nuomonę, tai gali sukelti nemažai problemų, taip pat E, kalbant apie ES standartus, nesiekiama sumažinti imigrantų skaičių, imigrantų kertančių sieną skaičių ir yra e, numatyta tiesiog nutiesti sieną. E, ta siena turėtų būti 30-35 km ilgio. Na ir paaiškinama, jog ta siena būtų tarsi būdas nukreipti migrantus į oficialius kontrolės patikrinimo punktus ir taip išvengti sienos kirtimo um, gilę naktį ar tarp patikrinimo punktų, nes tai yra pavojinga. Taip pat siekiama padidinti tris kartus išsiunčiamų iš šalies migrantų skaičių. Jie bus išsiunčiami e, į Tunisą, Alžyrą, Egiptą. Jie iškeliaus lėktuvais, e, taip pat į tokias šalis kaip Iraką bei Iraną. Ir neretai taip, tokie asmenys sukelia nemažai problemų, nes e, trūksta patirties, taip pat yra kultūriniai, kalbiniai barjerai, ta tikrai įtampa Bulgarijoje kyla ir pastarųjų metų e, Sofijoje, Bulgarijos sostinėje, vyksta demonstracijos, kurias rengia nacionalistinių pažiūrų asmenys ir tikrai nereikėtų nuvertinti tų demonstracijų svarbos. Na ir reikia pasakyti, kad Bulgarijos vyriausybės veiksmai tikrai yra labai svarbu šiuo atžvilgiu, tačiau taip pat trūksta nuspėjamumo. Uh, 1967 Ankara ir Sofija pasirašė susitarimą ir jungtinis sienos komitetas retkarčiais vykdo savo veiklą, tačiau dabar buvo priimtas sprendimas, kad tas komitetas turėtų aktyviau vykdyti savo veiklą ir praktiškai turėtų kasdien tai daryti. Viena iš problemos dalių taip pat yra Turkijos nenoras pradėti pasirengimą redmisijos sutarties pasirašymui. Tačiau nesant tokio redmisijos susitarimo, problema gali tapti dar umesnė. Ir tikrai akivaizdu, kad Turkijos vyriausybė bando tarsi dėrėtis sakydama, kad, na taip, mes galbūt pasirašysime redmisijos sutartį ir padėsime e, savo kaimynams bulgarams spręsti šią problemą, jeigu mums bus pasiūlyta kažkas mainais, pavyzdžiui, vizų liberalizavimo režimas. Na ir kalbant apie Turkijos e, vyriausybę bei e, sienos priežiūrą ir kontrolę iš jų pusės, Tai yra žandarmerijos funkcija Turkijoje, tai nėra policijos padalinys, tai yra karinių pajėgų padalinys. Na ir žandarmerijos pareigūnai tiesiog marširuoja pasieniu ir yra labai daug audiovizualiai įrodomų dokumentuotų atvejų, kurie įrodo, kad Turkijos pareigūnai, Turkijos kareiviai netgi suteikė instrukcijas migrantams, kaip lengviau pereiti sieną ir kaip išvengti e, patikrinimų už Bulgarijos pusės. Tad įžengę į Bulgarijos teritoriją, visi tie asmenys teigia, kad jie bėga nuo karo. Taip, galbūt tai ir tiesa dauguma atveju, tačiau tikrai kalbant apie Bulgarijos visuomenę, bei joje susiformavusią nuomonę, e, vyksta diskusijos dėl to, ar tie asmenys e, iš ties gyveno Turkijoje įsteigtose stovyklose, ar tikrai jų gyvybėms kyla grėsmė dėl karinių veiksmų, kurie vyksta Sirijoje, ir kas apskritai įtakoja jų pereimą e, į Bulgariją ir koks yra tų migrantų siekis e, atvykstant į Bulgariją, ar jie norėtų tęsti savo kelionę į vakarų Europos šalis ar ne. Ta tikrai labai svarbus klausimai, tikrai karšta tema Bulgarijos visuomenėje šiuo metu. Na ir kalbant apie Bulgarijos užsienio reikalų ministerijos diplomatinės iniciatyvas, E, e, užsienio reikalų ministras iš Bulgarijos vyko į Turkiją ir tikrai buvo aptarti visi šie svarbus klausimai, tačiau kalbant apie ES finansinę paramą, jos tikimasi po mėnesio. Tos paramos paprašė Bulgarijos vyriausybė ir tai šį prašymą taip pat rėmė komisaras Kristolino. Na ir noriu baigdamas pasakyti, kad mes turime būti uh, itin atidus kalbėdami apie tų skirtingų asmenų grupių statusą ir, ir apie čia vykstančias diskusijas, apie tai, kas yra migrantai, kas yra pabėgėliai. Neretai viskas skamba itin romantiškai, tačiau kalbant apie realybę, ne visada lengva visus planus įgyventi praktikoje, tad galbūt mūsų Libe komitetas uh, galėtų per e, keletą artimiausių mėnesių, taip pat per pirmosius 2014 metų mėnesius suorganizuoti panašų delegacijos vizitą į, į šią e, sąjung, Europos Sąjungos dalį. Ačiū. Ačiū. Tiesiog man sekretariatas pranešė, kad e, Tik rytoj po koordinatorių posėdžių bus galima kalbėti apie papildomą vizitą, taigi tai yra svarstama. Pone Broncijai, žodis jums. Ačiū. Jūs kalbėjote apie investiciją į sienos e, kontrolės įvairiausią įrangą, bet panašu, kad net investuojant nesumažinama e, pabėgėlių, tik tai užfiksuojama tas sienos kirtimas. Ir prieš kelis mėnesius Frontexo vykdomasis direktorius lankėsi mūsų posėdėje, jis kalbėjo apie Turkijos Graikijos sieną ir jis pasakė, kad niekas nekerta tos sienos nepastebėtas, neužfiksuotas. Bet jie būtų sulaikyti trumpam e, tie žmonės ir arba jiems būtų suteiktas prieglopstis, arba jie būtų priversti išvykti, bet jokios priežiūros nėra. Ar, ar tokia pati sistema dabar yra įdėkta ir Bulgarijoje? Pirmininkė, ačiū. Ar yra daugiau klausimų? Pone Muraiš, pone Enčių, pone Ilčiavai. Gal atsakysite? Bulgarijų panašiai vyksta. Nenorėčiau sakyti, kad tai yra labai naujoviški būdai, naujoviškos idėjos, bet kai kurios idėjos jau yra įgyvendinamos, kai kurie būdai yra įgyvendinami. Aš pats Turkijos vyriausybei siūliau įvesti mišrius patrulius, mišrų patruliavimą ir turkų pareigūnų, ir Frontexo pareigūnų, kad jie e, patruliuotų iš Turkijos pusės. Antra, e, sienos priežiūra, savame ne, e, suprantama, nėra prevencija. Negali kamera sustabdyti žmogaus, kuris kerta sieną. Tačiau kai tie žmonės bando kirsti sieną, galima juos perspėti, kad geriau nekirstų tos sienos. O to patarimo kol kas dabar nėra. Kita vertus, Turkija netlieka to, ką turėtų, ką yra įsipareigojus atlikti. Nenoriu nieko tiesiogiai kaltinti, bet. Iš Turkijos pusės yra sakoma, kad e, nieko nedaroma su tais, kurie padeda pereiti sieną. Yra keista, kad e, tie žmonės, kurie bėga Europą, žino, kur tiksliai kirsti sieną. Esu tikras, kad tie tarpininkai labai puikiai dirba ir nereikėtų nuvertinti, jeigu Turkija, mūsų kaimynai, nuspręstų, padaryti įtaką migrantų srautui, būtent per tarpininkus, tas tokie veiksmai tikrai būtų sėkmingi. Kita vertus, matome, kad migracijos srautai į Bulgarija didėja, Vilga, Bulgarijoje yra 7,3 milijon, milijonai gyventojų ir mūsų šalis nėra pasiruošusi priimti tokį didelį spaudimą. Todėl mums reikėtų, kad iš ES Ankara pajustų tam tikrą spaudimą šioje srityje. Ačiū, sako pirmininkė. Baigiame svarstyti ketvirtąjį darbos punktą ir turime 15 minučių. 15 minučių per anksti baigiame svarstyti šitą punktą ir pereisime prie penktojo klausimo. Aukštas bendras tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygis visoje sąjungoje. Ponas Karl Šluteris iš žalios, žaliųjų frakcijos yra pranešėjas, jis ką tik atvyko į posėdį. Prieš pradedant galiu pasakyti, kad iki spalio 15 buvo pateikta šimtas pakeitimų bet kol kas dar nėra nuspręsta, kaip tarp trijų komitetų, kurie dirba su šio dokumentu, bus e, padalinta kompetencija IMKO, ITRE ir LYBE. Koordinatoriai rytoj apie tai kalbės, bet gali būti, kad reikės atidėti balsavimą LYBE komitete, kol prieisime e, sprendimo. Dabar suteiksiu žodį ponu Šliuteriui, pranešėjui, vėliau šešėliniams pranešėjams ir kitiems parlamentarams, kurie norės pasisakyti. Pone Šliuter, žodis jums. Ačiū. Nematau daugybės tų kolegų, kurie pateikė pakeitimus. Norėčiau pirmiausiai su jais pasikalbėti, ta prasme, jiems adresuoti mano pasisakymą, bet tikriausiai jų patarėjai dalyvauja ir jie galės perduoti, ką šiandien išgirs. šiek tiek yra prieštaravimų tarp to, kas mūsų nuomonė turi būti svarbiausia ir apie ką pirmiausia turėtų kalbėti, šit, turi būti kalbama šiame, šioje direktyvoje. Per, po paskutinio posėdžio komitete Aš taip pat ir su ponu Švabu susitikau, su pranešėjų pagrindinėme komitete. Jis irgi skirtingai vertina, kas yra mm, svarbiausia infrastruktūra, kas yra mažiau svarbi. Greičiausiai dauguma parlamentarų mano, kad komisija per toli nuėjo įtraukdama socialinę mediją ir aplikacijas, aplikacijų sistemas, Man atrodytų, kad debesų kompiuterija turėtų būti įtraukta į šią direktyvą. Pavyzdžiui, kai kurios ligonės ar kitos viešos įstaigos e, saugos savo duomenis tokiu būdu, todėl tai yra svarbu, apie tai kalbėjau ir su pagrindiniu pranešėju. E, pažiūrėsim, kokių kompromisų mes rasime. Strasbūre puikia diskusija e, mes turėjome. Kitas klausimas, apie kurį buvo kalbama e, įvairiose pakeitimuose, tai būtent kontaktiniai taškai ir kaip bus pasikeičiama informacija saugiai. Čia reikia surasti tinkamą techninį sprendimą ir tikriausiai dauguma man pritars, kad dažnai duomonės, duomenys E, nėra, tai nėra asmens duomenys, tai jie nėra susijęs su kažkokiu konkrečiu asmeniu, bet vis tiek reikėtų skirtingai klasifikuoti duomenys. Pavyzdžiui, jeigu kalbame apie banko duomenys, tai bankas naudoja tam tikrą e, programinę įrangą ir ją yra įsilaužiama, bankas turi žinoti, prie kokių duomenų buvo prieinama. E, ne visada tuo atveju nukentės asmeniniai duomenys. Kartais užtenka pranešti, kad buvo, buvo pažeista programa, o kartais reikia informuoti ir apie tai, ar, ar nukentėjo atitinkami duomenys, kad būtų jie apsaugoti. Kai kurie pakeitimai yra pateikti vokiškai, nežinau, ką jie reiškia, atsiprašau. Angliškus ir prancūziškus pakeitimus galiu perskaityti ir įsigilinti. tikėjausi, kad bus pateikta daugiau idėjų ar sprendimų e, tose vietose, kur aš norėjau griežtesnių taisyklių susijusių su programinės įrangos e, kuriejais ir įmonėmis. Bet jeigu niekas nieko nesiūlo, matyt, mano nuomonė ir mano idėjos yra tinkamos. Aš pasistengsiu dar susitikti su visų partijų, frakcijų šešėliniais pranešėjais ir uh, pažiūrėti, ką mano kitos frakcijos, kokia jų nuomonė. Kitas svarbus klausimas yra, ką daryti su informacija, kokia institucija turėtų ją perduoti, kada ir kaip pranešėjas yra vienos nuomonės. Jis mano, kad reikėtų kontaktinių taškų, kontaktinių punktų. Kita vertus, yra tokia bėda, kad šiandien uh, jau yra įkurtos tam tikros sistemos, kurios pakankamai efektyviai veikia. Žinoma, e, vienas kontaktinis taškas būtų logiška, būtų skaidru, atrodo, kad veiktų geriau, bet e, reikėtų įstikinti, kad tas naujasis vienas kontaktinis punktas nesugadins dabartinės situacijos, dabartinės sistemos, kuri pakankamai neblogai veikia. Anijas Ankis savo pakeitime kalba apie, apie priežiūrą. 31 pakeitimas. E, civilinės informacijos priežiūras, priežiūra ir nacionalinė, nacionalinė kompetitinga institucija ir civilių kontrolę. Manau, kad čia yra svarbus klausimas ir reikia gilintis, bet nenoriu per daug išsamei kalbėti apie pakeitimus, noriu išgirsti kitų nuomonę. Pirmininkė, ačiū. Matau, kad ne visi šešėliniai pranešėjai dalyvauja, ponas Hankis. Pone, atsiprašau, Agnes Hankis. Magyarul mondjam el, mert szeretnék nagyon tömör lenni és röviden. Aš kalbėsiu vengriškai, bandysiu kalbėti trumpai. Norėčiau apibendrinti mūsų EPP dė, mūsų, mūsų dėrybas ir, ir, ir išvadas, kur priėmėm. EPP pateikė keturis pakeitimus. Aš kalbėsiu ir mes savo vardu, bet norėčiau mm, padėkoti pranešėjui už tai, kad mm, aš pateikiau 30 pakeitimų ir 19 pakeitimų mm, mūsų nuomonė sutampa. Puik, labai džiaugiuosi, kad mes taip puikiai bendradarbiaujame. Norėčiau pabrėžti keturis dalykus. Ir matau, kad e, kolegos iš skirtingų politinių frakcijų pateikia pakeitimus, priejo bendros nuomonės konsensuso. Pirmasis susijęs su kritinė infrastruktūra ir apie kibernetinį terorizmą ir organizuotą nusikalstamumą. Manau, kad čia yra labai svarbi problema ir turėtumėm būti tikri, kad tos svarbios infrastruktūros būtų tinkamai apsaugotos. Tikriausiai šio klausimu niekas nediskutuos ir niekas man neprieštaraus. Šiek tiek konkretesnis e, klausimas. Ką mes turime galvoje, kai kalbame apie svarbiausias infrastruktūras? Čia tikriausiai irgi visi sutarsime, kad svarbiausia inf svarbiausios infrastruktūros savoka neturėtų būti apribota vien pačiomis stambiausiomis infrastruktūromis. Reikėtų užtikrinti tinkamą saugumą ir kitom sistemom, kaip pavyzdžiui energetikos, energijos tiekimo, vandens tiekimo ir panašias infrastruktūras, nes būtent tokios sistemos ir tokios infrastruktūros yra ypatingai svarbios kasdieniam Europos piliečių gyvenimui. Ir jeigu bus pasikesinta į tokią sistemą ir infrastruktūrą, tai turės labai aiškę įtaką e, mūsų gyvenimui ir galbūt net ir saugumui. Trečias dalykas, apie kurį norėjau pakalbėti. Ir manau, kad tai yra vienas esminių taškų šiame dokumente. Tai būtent debesų e, kompiuterija. Tai yra labai labai jautrus klausimas, yra pažeidžiamas rytis. E, debesų kompiuterija yra pažeidžiama iš kibernetinio terorizmo pusės ir manau, kad e, šiai sričiai reikėtų teikti ypatingą prioritetą. Šis rytis yra sudėtinga iš duomenų e, apsaugos pusės. Tai yra iš tikrųjų pažeidžiama sritis, nes čia mes kalbame apie labai, apie daugybę žmonių asmens duomenys. Būtent, mūsų, būtent todėl mūsų ateities iššūkis bus surasti tinkamą pusiausvirą, kad galėtumėm kontroliuoti debesų kompiuterijos sistemas ir apsaugoti jas, užtikrinti jų apsaugą. kad nenukentėtų asmens duomenys. Ketvirtas svarbus klausimas yra tas, kad mūsų nuomonė reikėtų pagerinti bendradarbiavimą. Informacijos srautas tarp viešojo ir privataus sektoriaus turi būti apsaugotas, apsaugotas nuo kibernetinių atakų, galimų kibernetinių atakų. Uh, Pranešėjas komisijos prašė apibendrinti nacionalinių institucijų ir kompetentingų institucijų apsaugos sistemas nuo kibernetinių atakų tam, kad galėtumėm apibendrinti mūsų, mūsų darbus ir sukurti bendrą sistemą. Dar yra keli, dar yra keli punktai, kuriuose mes dėl kurių mes kalbame, nors manau, kad jau pamečiau, pamečiau mintį ir nežinau, kur mes tiksliai dabar esame diskutuodami, bet kuriuo atveju norėčiau pasakyti, kad prieš balsuojant dėl šio dokumento EPP vardu galėčiau pasakyti, kad mano frakcija mano, kad šis dokumentas yra labai svarbus. Pona Švabas pateikė pakeitimų dėl duomenų apsaugos ir mes tikrai turėsime daug galimybių sustiprinti duomenų apsaugą. Šis pranešimas dėl tokio svarbaus klausimo yra tikrai patiktas pačiu laiku ir jeigu turėsime galimybę sustiprinti duomenų apsaugą šiame dokumente ar šiuo dokumentu, EPP tikrai um, nepasisakys už šio dokumento svarstymo atidėjimą ar šio dokumento vilkinimą. Tikrai nemanome, kad šis dokumentas turės neigiamos įtakos mūsų pranešimui ir manau, kad negalima jo vilkinti, reikia kuo greičiau dėl jo balsuoti. Ačiū. There, to... Nors Fajon nematau, ar dar kažkas norėtų pasakyti e, socialdemokratų frakcijos vardu? Ne, Alde vardu aš trumpai pasakysiu tik tai, kad uh, vertinus tai, ką pasakė ponė Hankis, tik atrodo yra čia tam tikra ironija. Vertinkim tai, kad taryba dabar galvoja, kad reikia atidėti duomenų apsaugos paketą iki 2015 ar dar kažkada vėliau. Jeigu taryba nori kibernetinio saugumo paketo, tai jie tiesiog turi susitarti tarpusavėje ir patvirtinti duomenų apsaugos paketą. Mes neturėtumėm atidėlioti tų klausimų, balsuoti prieš duomenų paketą, taryba turi visų pirma išspręsti savo reikalus. Antras dalykas, mes esam pateikę pakeitimų, to klausimo, aišku, čia yra tam tikra ironija, kad mes svarstome galimus išpolius iš e, kieno pusės, kažkokių blogiečių, blogų valstybių, teroristų ir taip toliau. Iš tikrųjų, um, mūsų artimiausia bičiulė um, neteisėtai be leidimo pasinaudoja prieigą prie mūsų domenų. Tai iš tikrųjų, rengiant tuos pakeitimus, ar buvo turima JAF galvoje, ar netgi mūsų valstybės narės, pavyzdžiui, jų situacija. Ir aš turėčiau išgirsti mūsų pranešėjo komiteto nuomonę to klausimu. Pavyzdžiui, jeigu toks išpolis ar nesankcionuotas prisijungimas įvyktų valstybėje narėje, kaip kad buvo mano valstybėje Niderlanduose, kur galimai Swifto sistemos buvo e, nulauštos Belgijoje, pavyzdžiui, buvo masinis išpolis prieš Belgą komą, e, iš esmės e, aptarnaujantį praktiškai visas tarptautinės institucijas. Aš žinau, kas vyksta Belgijoje, panašu, kad visa tai kaip tai <laughs> kažkur debesise pradingo, nežinau, kas vyksta Niderlanduose, nieko nevyksta. Uh, Europolas tokioje situacijoje, man atrodo, turėtų turėti įgaliojimus, e, imtis veiksmų, atlikti tyrimą pats savarankiškai, nes jeigu toks įvykis įvyksta, jis turi poveikio visai Europos Sąjungai. Ir nepriimtina, kad 28 valstybės narės um, tarsi sėdi savo sutarusios tylėti ir netirti tokių atvejų. Um, man atrodo, toks atvejis tikrai būtų svarbus piliečiams ir Europolas turėtų tirti jį. Tai vienintelis dalykas, ką norėjau pasakyti, kaip Aldė šešėlinė. ECR, Skirkop, ne, jo nėra salėje. Na, aš ir turėjome penktą valandą pradėti svarstyti šį klausimą. Ponios Veržet taip pat nėra, nieko iš šios frakcijos taip pat. Jei daugiau kitų narių nėra, kurie norėtų kažką dar pridurti, ne? Tai paprašysiu tada pranešėjo baigiamąją žodį tarti. Uh, Pritarčiau daugumai to, ką jūs pasakėte praeitą savaitę. Na, nesužinojome apie tai, nes apie tai jau buvo sužinota e, birželį, bet buvo paskelbta viešai, pratisvate, kad 3 e, milijonų švedijos pacientų duomenų bylos 8 mėnesius yra viešai prieinamos, bet kas, kas norėjo pašnipinėti, tą informaciją galėjo prieiti prie tų duomenų. Tai yra e, klasikinis pavyzdys, kai būtų visiškai pažeista ši direktyva ir jos ketinimai. Ir vėlgi, vėlgi, informacijos nutiekėjimas um, sėtina su užsienio saugumo tarnybomis. Liūdna, kad šnipinėjame vieni kitus ir JAF, na, pavadinkime teisingai, šnipinėja mus ir mes naiviai tikime jau, trejų, pavyzdžiui, prieš trejus metus mano um, elektroninio pašto dėždė buvo nulaužta uh, um, į užsienio saugumo tarnybų pacientų duomenys, pavyzdžiui, patalpinti į debesų saugyklą. Prie jų gali prieiti bet kas iš esmės. Ir tokie duomenys yra tokie jautrus, kad net ir Švedijos tie ekstremalūs skaidrumo teisės aktai tikrai turėtų užtikrinti apsaugą, bet kokiu atveju, net ir tokiu atveju, bet vis tiek duomenys e, neatsilaiko prieš tokius dalykus. Ir iš tikrųjų keista, kad būtų šnipinėjimo tokie atvejai, pavyzdžiui, pavyzdžiui, JAF šis atvejis, tarkim, kad, aš nežinau, mane stebina tai, kad Vokietijos kanclerė nesinaudoja šį e, koduotą telefoninę liniją. Nežinau, toks, toks didelis įvykis, dėl to, kad ta, ką Anė pasakė, Dauguma tokių mm, įsilaužimų dažnai būna netyčiniai, tiesiog žmogaus klaida. Dažnai yra lengva pamiršti, kad yra kur tai patrumpinamas kelias, randamas lengvesnis kelias, ap, ap, apkarpomi pinigai, sutaupama kažkur tai ir atsiranda tokių vat, žmogaus klaidų. Man atrodo, būtų galima išspręsti tokius dalykus. Nežinau, aišku, ar turėsime tobulą kibernetinį saugumą, bet jeigu mes geriau suprasime, kokia yra tas sistema ir ką reikia padaryti, mes galėsime geriau apginti mūsų piliečius ir mūsų institucijas. Dėl Europolo, mm, nežinau, apie, į tai neįsigilino, nežinau ir kokia būtų mano frakcijos pozicija, bet tikrai įsiklausiau į tai, ką jūs dabar pasakėte. Next in. Ačiū. Na ir paskutinis mūsų darbo tvarkės klausimas pranešimas dėl mano, praneš, mano pačios pranešimo, tai yra diskusijos dėl ES ir Kanados keliaivių duomenų įrašų, PNR sutarimo. Žiūriu į laikrodį, žiūriu į narius salėje, kurie yra ar kurie turėtų būti. Štai dar vienas narys prisijungia prie mūsų sąžiningai. Nežinau, ar būtina aptarti šį klausimą dabar, nes kol kas formaliai mūsų dar nepaprašė pateikti sutikimą. Aš dar neparengiau ir e, pranešimo projekto. Įvyko diskusijos to klausimu gal prieš e, devynis kokius mėnesius buvo uždaras e, posėdis ir komisija pristatė tuo metinę situaciją. Uh, Buvo išsakyta daug kritinių pastabų, vieningai tarp kitko. Man sudarė toks įspūdis, kad tas tekstas, kuris buvo pateiktas mums, mm, tai iš tikrųjų tie klausimai, kurie mums labiausiai rūpėjo, nebuvo išspręsti ir buvo dar likusių neišspręstų klausimų. Pavyzdžiui, jeigu mes sutinkame dalytis keliaivių duomenų įrašai su Kanada, tai iš kur mes žinosime, kad uh, tie keli egzistuojantys susitarimai tarp Kanados ir JAV, Kanados ir Junktinės karalystės, Kanados ir Australijos ir panašiai. Nežinau, ką aš dar pamiršau. Um, penkių į susitarimai, visi tie duomenys, kad paskui, kokias mes turime garantiją, kad tie duomenys neiškeliaus po visą pasaulį. Uh, tai Sakyčiau, kad reikėtų palaukti dabar, iki gausime oficialų prašymą pateikti mūsų sutikimą, tada aš iš karto parengčiau pranešimą, ar tai galėtų įvykti diskusijos ir jau galėtumėm formaliai spręsti dėl mūsų sutikimo. Ar kas nors prieštarautų tokiam mano pasiūlymui? Pona Šliuteris žiūri, mane pasimetęs, kaip matau. Mana šliuterį? Ne, jeigu mes dar negavome um, to prašymą, tai aišku, galime pasirinkti savo kelią, bet turint omenyje, buvo, kokios buvo problemos su ankstesniais sustarimais ir kokia buvo visa politinė kritika, tai man atrodo, mes galėtumėm laikytis tos pačios e, linijos ir dabar dėl, dėl to, kokios yra problemos su keliaivių duomenų e, e, įrašų perdavimu, net jeigu tai ir Kanada. 2010 metais mes nustatėme visą sąrašą kriterijų. Ir tas e, susitarimas būtų vertinamas būtent pagal tos kriterijus. Mes kaip Europos parlamentas tai nustatėme. Antras punktas, kaip sakiau, mums reikia atsakymą iš Europos komisijos į tuos klausimus, kuriuos uždavinėjame jiem nuo 2009 metų. Nuo 2009 metų komisija nesugeba atsakyti mums į tos klausimus. Taigi, jeigu komisija nori mūsų sutikimo, man atrodo, kad jie turi pradėti galvoti, kaip atsakyti tos klausimus. Ir būtent eina kalba, pavyzdžiui, apie um, duomenų dalymosi susitarimus tarp Kanados ir JAF ir taip toliau. Aš nežinau, ar gal kas iš komisijos norėtų atsakyti tos klausimus. Bet jeigu visi sutiktumėt, kad dabar nediskutuotumėm tų klausimų, tai gerai, tada ir viskas. Ties tuo ir baigsime šiandienos posėdį. Ačiū visiems, kad dalyvavote.